tas problemas ir nebebus kaltinama, kad e, yra per daug atitolus nuo mūsų piliečių. Dėkuoju. Dėkuoju. Kągi, baigėme mūsų trumpas diskusijas skirtas potviniams e, Europoje šiais metais. kitas darbo atvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 1325 dėl moterų taikos bei saugumo prieimimo dešimtmečio. Taigi sveikinu tarybos ir komisijos atstovus ir pirmiausia suteiksiu žodį tarybos atstovui ponui. Olivie Šestel, ponė ministras, žodis jums. Pone pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai, man didelė garbė kalbėti šitoje diskusijoje, pakeičiant Leidę Ashton, mūsų vyriausiai galiotinė. Visų pirma, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo reiškiamą domėjimąsi moterų taikos ir saugumo tema ir norėčiau priminti, nors aišku, jūs ir tai puikiai žinote, jog parlamentas buvo pirmoji institucija praėjus mėnesiui po 1325 rezoliucijos prieimimo, pasisakiusi už e, šitos rezoliucijos e, tinkamą e, ir greitą gyvendinimą. Ir dabar, praėjus dešimčiai metų, mes konstatuojam, kad didelė pažanga yra padaryta, yra tarptautinė teisinė sistema šioje srityje sustiprinta 2009 metais 1888 ir 89 rezoliucijos priimtos ir taip pat yra jungtinių tautų atstovas kuris dirba e, moterų dalyvavimo ginkluotose konfliktuose prevencijos srityje. Taip pat yra daugiau nei 20 nacionalinių veiksmų planų e, pas, pasaulyje. Tačiau, aišku, yra ir problemų, ir susirūpinimo, nes realybė yra tokia, jog konfliktų sąlygomis moteris dar netinkamai yra e, e, apsaugomas ir ne visad čia yra e, tinkamai e, įgyvendinimi prisimti įsipareigojimai. E, nes smurtas, ypač seksualinis e, smurtas moterų ir e, Mm, mergaičių atžvilgių vis dar vyksta ir pakankamai dažnai konfliktų e, atvejais. ES yra ryštingai pasisakiusi už 1325 rezoliucijos tinkamą įgyvendinimą. Mes e, turime e, politinės nuostatas, vykdome ES politiką šioje srityje, kurie apima ir krizių valdymą, ir vystomą į bendradarbiavimą. Be kita ko, norėčiau čia paminėti keletą konkrečių e, veiksmų. Mes e, siekdami numatytų tikslų keičiamės ES e, ekspertais tarp institucijų ir valstybių narių ir dirba nulatinė darbo grupė Nacionalinių lygmenių dešimtyje valstybių yra pasiekta nemažai, dešimt valstybių yra parengusios jau veiksmų planus, jau kitos valstybės narės rengia tokius planus, rengiamas taip pat programos, kurio, kuriomis siekime padėti moterims e, konfliktų atveju. Ten yra taip pat numatytos medicininės priemonės moteriams nukentėjusiems nuo seksualinės prie, prievartos. Prie 67 valstybėse už maždaug 300 milijonų eurų e, suma yra e, įgyvendinamas e, įvairios priemonės bei tikrinamas įgyvendinimas nuostatų pagal bendradarbiavimo programas. ES taip pat turi patarėjų savo 13 e, bendros saugumo ir gynybos politikos misijose, bei e, atitinkamų specialistų yra daugiau negu 80 delegacijų mūsų esančių užsienyje. Mes e, šioje plotmėje integruojame lyčių lygybės bei moterų teisių e, dimensiją per e, mūsų išorės veiksmų politiką. E, ir moterų, ir taikos bei, bei saugumo aspektą. 2011 metais mes taip pat numatome specifinės priemonės, kad būtų suteikta pagalba moterų e, tinklams ir numatytas biudžetas yra apie 2 milijonus eurų. Kai kurios ES delegacijos surengė atvirų durų dieną, pažymėdamos e, prieimimo dešimtmetį tarybos rezoliucijos ir, pavyzdžiui, Kosove, Bosnijoje, Hercegovinoje, Irake spalio e, e, viduryje, taip pat Afrikos vienybės organizacija. E, organizacijai dalyvaujant Adis Abeboje buvo surinktas atitinkamas renginys pažymėti šiam dešimtmečiui. Taip pat mes numatome iki metų pabaigos imti dar papildomų priemonių susijusių su moterų, vaikų teisėmis bus kalbama apie rengimo ir, ir, ir mokymo aspektus šioje srityje. 60 procentų valstybių, kuriuose vyksta konfliktai arba kur jie yra nesenai pasibaigę, įgyvendinant kitą e, e jungtinių tautų e, rezoliuciją, taip pat bus e, nemažai kas daroma, remiantis 2010 metų rodiklių E, sistema ir beje šioje srityje rengiama ataskaita. Spalio mėnesį ES JT saugumo taryboje prieimimo rezoliucijos 1325 prieimimo dešimtmečio proga e, buvo surinktos diskusijos, ES jose dalyvavo. Belgija taip pat surengė e, Briuselį, New York ir Ženevoje ministrų lygmens susitikimus, kur buvo kalbama apie rekomendacijas šiai sryčiai. ES yra pasisakiusi už tarptautinės stebėsenos sistemą įgyventinant 1125 rezoliuciją ir e, siekiant įtvirtinti bendrą rodiklių sistemą, kurią siūlo generalinis sekretorius. ES pasisako už šitų rodiklių greitą ir operatyvų įgyvendinimą. Minister. Ačiū ministrui už jūsų pasisakymą. Tarybos vardu žodis teikiamas Europos komisijos pirmininko pavaduotojui Žakinė e, Almūnijai. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Pane Primkė dėkoju Belgijos atstovui ir komisija savo ruoštų visiškai pritarė tai, ką sakė komi, ko, tarybos atstovas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį tai, kad visiškai sutinku su tuo, ką sakė tarybos pirmininkas. Taip, ir e, aiškiai pažanga daroma, yra 20 nacionalinių veiksmų planų, kurie įvykdami pasaulio lygiu. Taip pat pirmas, iki turime jungtinių tautų ypatingą atstovą atsakingą iš smurto prieš moteris e, ginkluotų konfliktų atveju. Ir taip pat e, komisija manome, kad reikia daugiau dėmesio skirti prevencijai prieš smurtam, prieš moteris ir mergaitės e, konfliktų metu, taip pat ir prieš lytinį smurtą. Nes tai iš tikrųjų sugrauna daugelio asmenų gyvenimą. Trečias dalykas - ES turėtų būti pavyzdžių, taikydama rezoliuciją 1325 ir kitas vystimas rezoliucijas. Turime atkreipti dėmesį į motinių ir mergaičių poreikius, kurias paliečia ginkluoti konfliktai, o taip pat ir po konfliktų. Tai turime daryti taikydami programas ir tos programos užtikrinantų e, seksualinę smurtą patyrusių moterų ir išgyvenusių moterų ir mergaičių um, um, fin, sveikatos apsaugas, taip pat turime e, šios programos taip pat užtikrintų taikos užtikrimo priemonės, o taip pat turime dirbti su jungtinėmis tautomis, parengiant e, kriterijus, rodiklius, kurios parengė generalai. Ir užtikrinti taikymą. ES parengė kitų žingsnių, pavyzdžiui, e, komisijos vicepirmininkė ir ypatingo įgaliotingė yra pirmoji moteris Europos Sąjungos susitiko su Rosalyn Marcel, pirmąją e, moterimi atstovę iš Sudano. Ačiū, pana komisijos pirmininko pavaduotojui, už pasisakymą. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponia Edith Bauer. Ačiū, pirmininkė. Junktinių tautų saugumo taryba prieš dešimt metų patvirtino 1325 rezoliuciją. Tai buvo istorinės svarbos žingsnis. Tarptautinė bendryje šį žingsnį žengė remdamasi tragišką Balkanų karo patirtimi. Pilietinė visuomenė dažniausiai labiausiai nukenčia nuo karų, o, o e, aukų grupę daugiausiai sudaro moteris, jos yra dažnai prievartaujamos, patiria smurtą, todėl e, neatsitiktinai ir Ženevos e, konvencijoje yra atitinkama, atitinkamas genocido apibrėžimas įrašytas. Aukos e, patyrusios fizinį ir dvasinį smurtą po to kenčia visą gyvenimą ir dažnai netgi e, negali tų pasiekmių įveikti. Todėl e, moterų politika turėtų būti bendrosios administravimo politikos sudėtinė dalis, reikia užkirsti kelią smurtui prieš moteris ginkluotų konfliktų zonose ir šiandien moteros, moteris yra išprievartaujamos po to e, jas atstumia šeimos, taigi jos tampa dvigubomis aukomis. 8000 tokių moterų gyvena Konge, Ašra, pabėgėlių stovykloje. Jų saugumas ir šiandien tenai nėra užtikrintas. Manau, kad taikos palaikymo pajėgose taip pat reikėtų didesnio moterių skaičiaus. Mes ma manome, kad taip pat ir taikos užtikrinimo procese moteriams turėtų tekti didesnis, svarbesnis vaidmuo. Negalima taiksyti su tuo, kad jos lieka tik tai pasiviamis stebėtojomis arba aukomis. Dėkoju, kad komisija ėmėsi ryštingų žingsnių. Socialistų frakcijos vardu dabar kalbės ponia Marija Leniko, paprašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien minime dešimtasios rezoliucijos 1325 patvirtinimo prieimimo metinės. Tai yra svarbi sukaktis moterims ir merginoms, ypatingai toms, kurios labiausiai nukenčia nuo ginkluotų konfliktų, patiria lytinį smurtą, kuris yra taikomas e, kaip e, ginklas siekiant sustiprinti priešininką kareiviai sistemingai lytiškai e, smurtauja prieš moteris ginkluotų konfliktų zonose, po to tos moteris yra atstumiamos, e, išstumiamos iš visuomenės ir tampa aplinkybių aukomis. Mes e, privalome stiprinti kontrolę ginkluotų konfliktų zonose ir patraukti atsakomybėn prasikaltusius asmenis. Svarbu užtikrinti, kad e, e, už lytinį smurtą būtų baudžiama, tai turėtų būti aiškus signalas tarptautiniai bendruomeniai, tiksliau signalas, kurį tarptautinė bendruomenė turėtų išsiųsti. Taip pat yra labai svarbu, kad daugiau moterų dalyvautų taikos palaikymo misijose būtų parengiamos atitinkamos programos, pagal kurias būtų galima užtikrinti psichologinį ir ekonominį e, lytinį smurtą patyrusių moterų integravimą į visuomenę. Taip pat reikia kovoti prieš tai, kad seksualinis smurtas būtų naudojamas kaip ginklas karinių konfliktų zonose. Ačiū, ponia Nurika Nikolai. Alde frakcijos vardu atrodo, kad jos nėra. Taigi žodis suteikiamas žaliųjų frakcijos atstoviai, poniai Barbara Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė, reikalaudami užtikrinti e, lyčių lygybę konfliktų e, zonos, zonose. Prieš dešimt metų Junktinių saugumo tarybos svarstė rezoliuciją 1325 e, dėl moterų ir taikos bei saugumo Tai buvo tam tikras riboženklis, siekiant užtikrinti moterų teisės taikos ir saugumo politikos kontekste. Tuo metu Junktinių tautų generalinis sekretorius Ananas E, paragino parengti nacionalinius rezoliucijos įgyvendinimo planus. Iki šiol tą padarė tik 20 valstybių, tarp jų ES šalis, Švedija ir Junktinė karalystė, tačiau taip pat ir Afrikos šalis, tokios kaip Liberija ir Dramblio kaulo krantas. Manau, kad visos ES valstybės narės turėtų parengti tokius veiksmų planus, taip pat ir mano šalis Vokietija, kuri iki šiol atsisakė tokį veiksmų planą parengti ir pradėti gyvendinti. Lyčių perspektyva tarptautinių lygmenių tapo žymiai svarbesnė, reikšmingesnė. Buvo įsteigta <clears throat> atitinkama E, įgaliotinės pareigybė kovai su lytiniu smurtu, tačiau viskas dar yra tik tai pradinėje stadijoje. Labai svarbu nuo lytinės prievartos nukentėjusios moteriams ir merginams teikti pagalbą, tam yra gyvenimos atitinkamos programos, tačiau labai svarbu vykdyti ir nusikaltelių baudžiamai persekiojimą ir e, sėti jį su e, teisėtvarkos sistemos reformą. Ponas Šatel pabrėžė, tai yra svarbu, kad bus skiriama 200 milijonų eurų siekiant įgyvendinti rezoliucijos nuostatas. Aš norėjau atkreipti dėmesį, kad yra labai svarbu įtraukti į vykstančius procesus e, vietinės moterų nevyriausybinės organizacijas, siekiant tikslingai panaudoti lėšas. Pirmininkas, ačiū, žodis suteikiamas jungtinės kairiosios frakcijos vardu, poniai Eva Brit Svensson. Ačiū ponė pirmininkė. Nuo karo ir e, ginkluotų konfliktų labiausiai nukenčia moteris ir vaikai. Ir e, smurtas ir lytinė, prievarta lytinis smurtas moterų atžvilgių yra plataus masto. Pone Valstrom yra pasakiusi, kad moteris tampa ne tik aukomis tačiau jos tuo pačiu metu yra ir e, atlieka svarbu vaidmenį užtikrinant saugumą, užkardant konfliktus, taip pat įtvirtinant demokratinius santykius po karų ir krizių joms pasibaigus. Nepaisant to, kad rezoliucija buvo priimta prieš dešimt metų, moteris ir toliau pristatomos kaip aukos, tačiau mažiau arba visiškai neskiriant dėmesio kitam jų vaidmeniui, būtent vaidmeniui stiprinant saugumą ir demokratiją. Mes puikiai žinome, koks svarbus moterų vaidmuo. Šiuose procesuose, nepaisant to, daugiausiai įtakos atitinkams sprendimams, kaip ir anksčiau, daro vyrai. ES privalo reikalauti e, atsižvelgti į lyčių lygybės aspektus, sprendžiant mano minėtus klausimus. Ačiū poniai Svensson. Dabar EFD frakcijos vardu kalbės pusantros minutės ponas Paška. Ačiū ponė pirmininkė. Rezoliucija 1325, kuri buvo patvirtinta Junktinių tautų saugumo taryboje moterų vaidmens užtikrinant taiką ir saugumą. Tai buvo paskutinis dokumentas, kuriuo pasaulio valstybės pareiškė savo pagarbą moterims. Ši rezoliucija yra labai prasminga, joje atsižvelgiama į moterų problemas, moteris dažnai tampa lytinio smurto aukomis, Civilizuotos šalis prisima e, su rezoliucija 1325 susijusius įsipareigojimus ir įgyvendina įvairias plataus masto priemonės, kurios yra numatytos rezoliucijoje. Tačiau nemažai problemų susijusių su pagarba moterų teisėms yra Centrinės Afrikos valstybėse arba kai kuriuose Azijos šalyse, kurios yra valdomos karinių režimų, kurie savo ruoštų vadovaujasi visiškai kitomis vertybėmis nei tos, kurios pripažįstamos mūsų visuomenėje. Manau, kad daugiausiai dėmesio pirmiausiai turėtume skirti tiems regionams, turėtume patvirtinti atitinkamas priemonės ES tam, kad ES galėtų daryti didesnį spaudimą tiems nedemokratiniams režimams, kurie negerbė savo gyventojų teisų. Ačiū. Ačiū labai, ponai Paška. Dabar e, neprisijungusių parlamentarų vardu, ponė Morvai pasakys pusantros minutės. Pen, kedves képviselőtársaim, azt hiszem, hogy mindenki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad kiekvienas galėtų lengvai atsakyti į klausimą, kokia, moterų, kokia gyventojų grupė yra visiškai neįtraukta į sprendimų prieimimą. Tai gali būti sprendimai dėl politikos, dėl ekonomikos ir tačiau tų politinių sprendimų pasiekmes patiria būtent ta grupė. Būtent tai pametama iš akių primant e, sprendimus. Ta grupė yra būtent moteris. Moterims tenka užduotis ir pareiga aprūpinti šeimą maistu ir moteris ypač kenčia nuo skurdo kartu su savo vaikais. Būtent tai ir yra pagrindinė šios jungtinių tautų rezoliucijos mintis. Manau, kad primant sprendimus reikia labiau traukti moteris, tam, kad moteris galėtų pačios prisimti atsakomybę už savo likimą. Taigi, kaip moteris paliečia ginkluoti konfliktai? Pažiūrėkime į faktus. Būtent moteris rūpinasi sužeistaisiais, e, moteris tampa Izraelio smurto aukimis, moteris rūpinasi vaikais, galbūt net neįgaliais vaikais. Ir būtent moteris ypač nukenčia nuo sugriautos infrastruktūros, jos nukenčia nuo to, kad sugriaunamos mokyklos, keliai. Turime pagalvoti apie moterų vaidmenį ginkluotų konfliktų akivaizdoje. Dėkoju, ponė Morvai, ir dabar toliau suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Ponas Žuvan, dvi minutės. Madame la Présidente, mes chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos, konfliktų zonose smurtas prieš moteris e, dažnai e, būna sąmoninga praktika. Privartavimas, pavyzdžiui, kuris labai dažnai sistemingai ir netgi iš anksto e, numatant jį yra daromas. Mes turime smerkti tokius dalykus ir tokį smurtą. Tačiau e, deklaracijos e, dar nėra pakankamas dalykas, mes turime rasti ir veiklos atitinkamų krypčių. Todėl aš norėčiau, kad mes pagalvotume, kolegos, apie tris e, galimas kryptis šioje srityje. Pirmas dalykas, pirma kryptis, mes turime būti tikri, kad visų konfliktų atveju būtų padedama vietinėms moterų organizacijoms vykstant konfliktams laisvės bei, e, laisvė bei teisingumas bus e, užtikrinti, sustiprinti, jeigu moteris visur pasaulyje galės turėti tokias pat teisės kaip, e, kaip, ir, kaip ir vyrai ir jeigu bus remiamas ES vertybėmis, brolybės ir e, solidarumo pagalbos vertybėmis. Antras dalykas, antra kryptis. Komet europiečiai dalyvauja atstatymo veikloje Mes turime reikalauti, kad vietinės valdžios struktūros numatytų sprendimų prieimimo lygmenių kvotas moteriams. Pavyzdžiui, mes padedame Palestinos e, e, savivaldai ir jeigu mes pareikalautume, kad politinės atsakomybės postų tam tikras skaičius e, būtų suteiktas moteriams, tai e, tame regione iš tikrųjų padėtis tikrai pagerėtų. Toliau e, trečia kryptis e, - policijos ar karinės e, priemonės naudojamas šitame kontekste. Mes manome, kad tokios priemonės taip pat turi atsižvelgti į moterų padėtį ir ES karinės struktūros taip pat turėtų tą daryti, tuomet remiantis įvairiais liūdėjimais tikrai vietiniai gyventojai geriau žiūrėtų į tokias priemonės. Palankiau. Dėkoju. Ponas Trabela, dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, prieš e, dešimt metų e, JT saugumo e, taryba priėmė rezoliuciją 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo. Praėjus dešimčiai metų vis dėlto privartaujamas yra e, tūkstančiai moterų, pavyzdžiui, Konge. Ir e, šit, šitų barbariškų veiksmų e, atlikėjai kartais e, yra ne, nebaudžiami. Man atrodo, jog mes, mums trūksta ir finansavimo, ir ambicijų. Aš norėčiau pabrėžti, jog Europos institucijų ir tarptautinių e, organizacijų personalas turėtų būti atitinkamai apmokam, apmokomas. Pirmininkė, ar galėtumėte kalbėti lėčiau, kad vertėjai galėtų išversti? Mes turime suprasti, jog lyčių lygybės principas gerina e, padėti visose plotmėse. Mes e, turime imtis adekvačių priemonių, siekdami tą tikslą, turime taip pat didinti ES sąjungos institucijų e, lėšas skiriamas šiai sryčiai. Taip pat e, konstatuoju, kaip kad sakė ministras e, Šastelis, jog e, tam tikros pažangos yra, pavyzdžiui, keičiantis e, gerąją praktiką ir dalyvaujant darbo grupėje ir jau dešimt valstybių yra parengusios e, veiksmų planus, reikėtų, kad 17 kitų valstybių narių taip pat juos parengtų. Įkūrus e, išorės veiksmų tarnybą, aš manau, kad ši tarnyba konkrečiose vietose taip pat imsis konkrečių priemonių šioje srityje. Mes taip pat manome, kad reikėtų kad e, pagerėtų e, bendravimas su e, vietinėmis struktūromis bei vietiniais gyventojais šiame kontekste. Pone Figereido, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai svarbu pateikti visą e, informaciją apie vykstančius karus, konfliktus, ir moterų padėtį šiame kontekste, pavyzdžiui, vakarų Saharoje, Maroko okupacijoje ar Izraelio okupuotose zonose e, vyksta daug neprimtinų e, dalykų. Dabar vyko NATO aukščiausio lygio susitikimas ir šitos aspektus reikėtų atsižvelgti ir NATO strategijose. Prieš kurį laiką vyko taiki demonstracija, kurią surengė nevyriausybinė organizacija ir kur dalyvavo labai daug nevyriausybinių organizacijų, kur buvo reikalaujama, kad būtų įmamasi priemonių, gerinant padėtį, kad e, būtų socialinės priemonės įgyvendinamos e, bei tai antidiskriminacinės priemonės moterų atžvilgių. Svarbiausia taikos užtikrinimo sąlyga yra socioekonominių sąlygų tinkam užtikrinimas. Ponas, dvi minutės. Ačiū. Mane pirmininkė, mėly kolegos. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti to, kad buvo priimta rezoliucija numeris 1325 pabrėžti jos reikšmę taikos ir saugumo politikai. Pirmą kartą jungtinės tautos atkreipė dėmesį į moterų vaidmenį. konfliktų prevencijos srityje. Per pastarosius dešimt metų buvo nemažai lėšų investuota, kad būtų pasiektas šis tikslas. Nepaisant to, smurtas ir prievarta prieš moteris ir toliau yra būdingi ginkluotėms konfliktams ir toliau moterų atžvilgių sistemingai taikoma prievarta tiek konfliktų metu, tiek jiems pasibaigus. Nenoriu kalbėti apie statistinius duomenis, tačiau daug jų pasitaikė Daug prievartos atvejų pasitaikė tiek Ruandoje, tiek Somalijoje, e, tiek Liberijoje, e, taip pat per buvusios Jugoslavijos karą moterų prisiminimai tikrai yra siaubingi, daugelis iš jų buvo kankinamos, prievartaujamos, po to buvo išstumiamos iš visuomenės pasibaigus konfliktams, e, siekiant pakeisti padėtį reikia užtikrinti, suteikti moterims atitinkamas e, garantijas. 1325 rezoliucijos pagrindinis tikslas yra pabrėžti moterų vaidmenį užtikrinant taiką ir saugumą. Deja, iki šiol e, neatkreipiamas dėmesys į kitas moterų problemas. Manau, kad pribrendo laikas padėčiai pakeisti ir e, tam reikalinga politinė valia. Siekiant šio tikslo ir jį įgyvendinant Aš manau, kad vyriausiai įgaliotinė baronienė Ešton ir išorės veiksmų tarnyba galėtų imtis aktyvesnių veiksmų ir tokiu būdu ES galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį rezoliucijai gyvendinant. Pirmininkė, ačiū, žodis teikiamas e, poniai Liozink. Ačiū. Moteris ir vaikai neproporcingai ir toliau e, kenčia nuo karų ir konfliktų. Negalime piknudžiauti moterimis ir e, jų prievartauti karinių konfliktų zonose ir karinių konfliktų metu. E, pavyzdžiui, Afganistane, kitose regionuose dėl karo moterų padėtis yra blogesnė nei bet kada. 1325 rezoliucijos tikslų galima pasiekti tik išvengiant konfliktų ir įgyvendinant civilinės priemonės karų ir konfliktų zonose. Todėl visiškai nepriimtina iškreipti šią rezoliuciją taip, tarytum e, būtų siekiama, kad daugiau moterų dalyvautų kariniuose veiksmuose. Taip pat Aš raginu ES neteikti jokios pagalbos tiems režimams, kurie į karinius konfliktus siunčia e, mažamečius vaikus, kurie pažeidžia žmogaus teisės ir sistemingai taiko smurtą prieš moteris ir lytinį smurtą. Ačiū. Dabar pradėsime pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Keturi kolegos kalbės. Pirmoji ponė Estrela. Ačiū, pana pirmininkė. Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė nemažai e, veiksmų planų ir rezoliucijų, tai buvo atkreiptas dėmesys, tačiau moteris ir toliau lieka karinių veiksmų aukomis, tačiau jos yra aukos, bet negali priimti jokių sprendimų, reikia jas labiau įtraukti į prevencinę veiklą ir konfliktų užkardimo procesus. Jeigu moteris galėtų priimti atitinkamus sprendimus ir turėtų daugiau ekonominės įtakos pasaulyje, būtų daugiau taikos ir saugumo ir pasaulis galėtų geriau vystytis, būtų kuriamos geresnės gyvenimo sąlygos. Dėl šių priežasčių reikia, kad daugiau moterų dalyvautų įvairiose sprendimų prieimimo lygmenyse buvo minėta, kad moteris turi būti aktyvios proceso, bendro proceso dalyvės. Negalime leisti, kad jam vadovautų tik vyrai. Pone Paravana dabar. Pane pirmininkė, kai kalbame apie moterų padėtį konfliktų zonose, turime atsižvelgti į tai, kad nežiūrint didesnių pastangų ir gerų signalų šią linkme, vis dėlto tai, kad ankstesnioji E, komisarė e, Margatija Malstrom yra skirta jungtinių tų specialią komisarę, kad tai yra geras ženklas, tačiau vis dėlto reikia reikia toliau dėsti, dėti pastangą šias rytį ir didinti samoningumą. Norėčiau uh, atkreipti dėmesį į institucijų, parlamentų, pilietinių vyriausybių ir vyriausybių pastangas sudedant, e, kuriant tikslus e, pagal jungtinių tautų programas bei tūkstantmečio tikslus. Turime visi imtis pastangų tam, kad nepamestume šio klausimo šakių ir tokiu būtų, būtų užtikrintas geresnis moterų atstovavimas, bandant iškirsti kelią e, karams, taikos atskirimui bei padėčiai po konfliktų gerinimui. Taigi, jeigu moteris bus įtrauktos ir palaikytos, pasieksime geresnių atvejų. Apibendrinimą galiu pasakyti, kad, jungtinė, kad Europos Sąjunga tenka ypatingas vaidmuo siekiančių tikslų, kurių pasiekti būtina. Ir tai yra mūsų atsakomybė. Ir bendrai privalome žiūrėti moterų padėti e, konfliktų zonose bei užtikrinant saugą, saugumą bei taiką. Dėkoju, pane Dočiu. Dėkuoju, ponė pirminkė. Na, norėčiau pritarti šiai rezoliucijai 1325. Na, tikrai daug. Norėčiau atkreipti dėmesį į padėtį Šiaurės Airijoje. E, yra aktyvios moteris, kurios prisidėjo prie daugelio dalykų šalyje. Aš atstovauju e, Belfastui Šiaurės Airijos e, asamblėjoje. Ir Ir tai būtent tos rytis, kurios ypač nukentėjo nuo 30 metų uh, e, trukus uh, e, ginkluotų konfliktų, uh, prievartos. Na, ir moteris uh, tikrai prisidėjo prie to, kad būtų didedamos visuomenės galios, prisidėjo prie to, kad būtų palaikomi ryšiai su moterimis iš kitų visuomenių. Moteris parodė, kad jos gali lyderiauti, kad gali tapti pavyzdžių visuomenėje, gali prisidėti prie kovos su terorizmu ir smurtu. Ir dabar tikrai veikia moterų tinklai tam, kad šios dirbtų ne tik tais santykių tarp bendruomenės ryties šiaurės uh, e, Airijoje, tačiau tam, kad jos vadinti aktyvų vaidmenį ir darbo rinkoje ir tai padarytų, gaudamas išsilavimą ir profesinį apmokymį. Dėkuoju, ponė Nikola, vienam te. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad e, šios dienos diskusija bus nepaprastas rezoliucijos 1325 paminėjimas. Aš tikiuosi, kad e, tai bus e, proga pradėti naujo požiūrį gyvendinimą, sprendžiant šitą problemą, nes e, problemos, apie kurias čia kalbama, egzistuoja ir po rezoliucijos prieimimo ir geros valios nepakanka, kad viskas būtų išspręsta, nes realybė yra tokia, kad būtina veikti ryštingai. Europos e, saugumo politikos platmėje mes turime parengti e, etikos kodeksą. Yra žinoma Ženevos konvencija, kuri numato atsakomybę už e, smurtą. Aš manau, kad mes turėtume dar dėti papildomų pastangų, kad šios problemos būtų išspręstos. Mes taip pat norime kad e, mūsų visi veiksmai būtų tinkamai finansuojami ir kad būtų užtikrinamas nuseklumas. Dėkuoju, ponė, ponė Zaborska. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes minime Mám však pochybnosti, či dostaneme. Na, mes pažymime rezoliucijos 1325, tačiau bijau, ar tikrai pakankamai kontroliuojama tai, kaip tink, ar tinkamai taikoma rezoliucija, ar ją įkvėpta gyvybė. Na, situacija gerėja tik labai lietai ir mūsų pareiga yra padėti moterims integruotis į visuomenę, nepriklausomai nuo jų kilmės. Ir pradėti reikia nuo šeimos. Moteris atsakingas už vaikų auklėjimą, auginimą, moteris turėtų gauti tokį gyvenimą, kuriame nebūtų žeminimas. Moteris turėtų prisidėti prie kovos konfliktais. Ir tol, kol moteris nesijaučia saugiomis savo šeimos ir savo šalyje, tol negalima kalbėti apie taiką. Dėkuoju, poniai Zaborskai. Kągi, baigėme spontaniškų pasisakymų randą ir vėl suteiksiu žodį ponui Šasteliui, jis pasisakys ponios Ešinvardu. Pone, pone, prašau, ponė ministrė. Pane pirmininkė, mėly kolegos, be jokios abejonės aš sutinku labai daugeliu klausimų su parlamentu ir be abejonės pritariu ponui Žiuve, ponui Tarabela taip pat, jog įkūrus e, užsien, e, išorės e, veiksmų tarnybą turi padidėti galimybių sustiprinti ES politiką moterų taikos ir, ir saugumo srityje. Įkūrus šią tarnybą mes turime pripažinti, jog iškyla iššūkis užtikrinti didesnį moterų atstovavimą įvairiais personalo lygmenimis ir ypač pačiame aukščiausiame lygmenyje. Leidė Ašton jau ėmėsi priemonių šioje srityje, nes e, ponia Rozalind Marsden yra paskirta atstovė e, Sudanui ir 25 vadovaujantis e, postai delegacijose taip pat skirti moteriams, o tai sudaro 50 procentų būtent šio lygio postų. Europos Sąjunga taip pat įmasi e, priemonių stiprindama e, moterų taikos bei, bei saugumo e, įvairius aspektus ir mes manome, kad reikėtų taip pat patraukti ir kitas organizacijas į mūsų pusę, įmantis veiksmų mokymo organizacinės aspektų srityje Europos Sąjunga pritarė E, jungtinėms e, tautoms įgyvendant rezoliuciją, apie kurią mes kalbame ir tokiose valstybėse kaip e, Gruzija, Armenija, Azerbaidžianas, Kirgistanas, Tadžikistanas, bei kitose valstybėse Europos Sąjunga ir toliau stiprina atsakomybę tarptautiniu lygmeniu šioje srityje. ES mano, kad saugumo taryba jungtinių tautų turi vertinti pažangą daroma gyvendinant rezoliuciją 1325 ir kad tarybos lygmenių reikėtų identifikuoti spragas ir imtis priemonių, kad jos e, būtų užpildomos. ES numato taip pat imtis e, tikslinių priemonių, siekiant užtikrinti, kad atsakingi už smurtą asmenys neišvengtų e, atsakomybės, tais atvejais, kuomet rimtai pažeidžiamos moterų teisės ir aš esu tikras, kad Europos parlamentas prisidės prie ES pastangų bei valstybių narių pastangų šitą linkme. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar, ponas ir ponai, galiu pasakyti, jog yra gauti iš, iš įvairių frakcijų šeši rezoliucijos pasiūlymai. Mūsų diskusija šio klausimo jau baigta.